colleghi eh, comunico di aver ricevuto dal consiglio le posizioni adottate in prima lettura kolegos noriu jums pranešti kad gavau kai ką informacijos iš tarybos tai, kas buvo patvirtinta per pirmąjį svarstymą. Tai yra komisijos pozicija ir jos pavadinimas e, yra skelbiamas šiandieninio posėdžio protokole. Yra trijų, numatomas trijų mėnesių terminas, per kurį parlamentas gali pareikšti savo poziciją ir jisai prasideda rytoj. Ora l'ordine del giorno reca la relazione dell'onorevole. Dabar dėl darbo tvarkės. Zalevski pranešimas dėl muitų